Turiu vieną e, pranešimą dėl e, komitetų dalyvaujančių tarp institucinėse dėrybose pagal 69C taisyklę ir gegužės 15 e, buvo paskelbta ši informacija. GUE, ALDE, FDD ir EKR pateikė prašymą E, pradėti tarp institucinės darybas e, dėl ataskaitos susijusios su audiovizualinės e, žiniasklaidos paslaugomis. Balsavimas kult komitete ir sprendimas pradėti tarp institucinės darybas bus primtas rytoj. Dabar dėl INTA įtreimko peš ir libe komitetų sprendimų pradėti tarp institucinės dėrybas nebuvo pateikta prašymo dėl balsavimo.